kovo 11 trijų mėnesių laikotarpis, per kurį jisai turi apsispręsti dėl šio dokumento. O e, protokolas šio posėdžio bus patvirtintas e, per kitą